Kaip aš suprantu, tai buvo pastaba susijusi su protokolu ir, ir asmeninis pareiškimas. Kaip aš suprantu, buvo kalbama apie asmeninę, pateikta jūsų asmeninė nuomonė. Ar yra daugiau pastabų dėl protokolo 9 rugsėjo posėdžio protokolos, tokiu būdu yra patvirtintas. Ponios ir ponai, turiu daugiau jums informacijos. Vengrijos e, atitinkamas institucijos mane informavo, kad pona Zoltanas Bag, Bagul pakeitė ponę Enikio Jori nuo rugsėjo 12 dienos. Taigi sveikiname poną Bago, tapusi Europos parlamento nariu. Noriu priminti, kad pagal trečios, e, trečios straipsnio antrą dalį ponas Žoltanas Bago iki tol, kol jo e, įgaliojimai bus patvirtinti. E, ir e, jeigu, jeigu pasirodys, kad jo deklaracija yra teisinga, jis gali dalyvauti parlamento darbe pagal įprastą tvarką. Kitas klausimas. Pagal įprastinę teisėkuros procedūrą patvirtintų aktų pasirašymas. Noriu Jūs informuoti, kad trečiadienį su tarybos pirmininku pasirašysiu penkis teisėkuros aktus pagal 74 taisyklę. Ir jų pavadinimai bus paskelbti